Ačiū. Pagal trečiosios taisyklės trečią ir ketvirtą punktus Teisės reikalų komitetas savo posėdėje vykus, vyksiančiame e, balandžio 11 e, patikrins pono Brisoktofe e, kredencialus ir siūlis patvirtinti jo įgaliojimus nuo 2011 kovo 24 dienos. Ar būtų prieštaravimų? Nematau prieštaravimų. Taigi šis įgaliojimas yra patvirtintas. W trybie zwykłej procedury ustawodawczej. E, teisės aktų primtų pagal įprasnę teisėkuros procedūrą